Okay, friends. E... Kągi, gerbėmėjai bičiuliai, tęsime toliau mūsų darbą. Atvyko ir komisijos atstovas Andrijana Sukova, kuri yra generalinio direktorato pavaduotoja ir ji pristatys Europos socialinio fondo plus. Koncepcija mums tai labai svarbu, susijęs su kasdieniu mūsų darbu. Tai svarbu ypač tiems, kurie mūsų komitete ESF plus klausimus analizuoja. Ir e, svarbu, kad reglamentavimas leistų mums palankiai analizuoti visus mūsų komiteto socialinio žimtumo ir ekonomikos reikalų komiteto klausimus. Taigi, žodis komisijai, prašom. Ačiū, ponė pirmininkė, garbus parlamentarai. Pradėsiu nuo prieš istorijas, kaip gimė reglamento pasiūlymas ir tada jau perėsiu prie konkretaus pasiūlymo. Turiu pasakyti, kad Nudienos pasaulyje technologijos našumas daro poveikį mūsų visų kasdieniam gyvenimui. Todėl tikrai būtina visais lygiais nustatyti ką, kaip turi elgtis darbo rinka, kad galėtume susidoroti su globalizacijos, technologijų plėtros, skaitmeninimo keliamais iššūkiais ir kad galėtume, kas nemažiau svarbu, kurti mažai CO2 į aplinką išmetančią ekonomiką. Jūs žinote, kad per pastaruosius metus ekonomikos būklė gerokai pagerėjo, sumažėjo nedarbo lygiai, bet kai kuriuose šalyse nedarbo lygis yra pakankamai aukštas ir tai nerami, neramina. Tai tik rodo, kokie egzistuoja skirtumai tarp valstybių narių. Ypač reikia spręsti jaunimo nedarbo problemą, kuri nepaisant to fakto, kad nuo 13 metų sausio jaunimo nedarbo lygis krito, o tada jisai sudarė 24 procentus, o jau šių metų e, kovo mėnesį vidurkis jaunimo nedarbo sudarė 18,6 procentų, bet yra tokių valstybių narių, kuriuose taip vadinamo NEET jaunimo, kuris nei dirba, nei mokosi, procentas yra pakankamai aukštas ir netgi padvigubėjęs palyginti su ankstesniais metais. Todėl mes negalime sustota, turime mobilizuotą visas įmanomas jėgas, kad sumažintume uh, skaičių tų, kurie nei dirba, nei mokosi. Bet daug yra iššūkių susijusių su socialinėmis problemomis Laikotarpį nuo 12 iki 15 metų iš skurdo pavyko išbristi 4,8 milijonams žmonių, bet vis dar 18 milijonų žmonių atsidūrė ties užripiu, o tai reiškia, kad egzistuoja socialinė neligybė. Aišku, skirtumai tarp šalių akivaizdus. Kai kuriuose valstybėse narėse 15, pavyzdžiui, europinių miestų ir um, 13 valstybių narių kaimo vietovėse uh, skurdo grėsmė yra daug didesnė nei kitose valstybėse narėse. Todėl socialinė lygybė, sudėtinga socialinė padėtis parodo, kad egzistuoja tam tikros mažumų grupės, uh, kurios neproporcingai kenčia nuo skurdo rizikos ir nuo socialinės atskirties. Galiausiai, kas nemažiau svarbu, politinė prasme būtina nustatyti, kokios vyrauja demografinės tendencijos. Mes žinome, kad visuomenė senėja, atsiranda nauji šeimos struktūros variantai ir komisija Ir e, be to atsiranda vis daugiau žmonių, kurie įgyja teisę apsigyventi Europos Sąjungoje. 14-17 metų laikotarp 1,7 milijonai žmonių gavo teisę apsigyventi ES valstybėse narėse. Tai tik apsunkina kai kurias socialinės problemas. Jie arba priklauso mažumų grupėms, arba e, prisijungia prie migrantų bet bet kuriuo atveju ir šiuo požiūriu reikia kovoti su diskriminacija, su diskvalifikavimu ir galvojant apie mūsų būsimą pasiūlymą, komisija prisiminė, kad praėjusiu metu kovą valstybių narių vadovai ir, vyriau, valstybių, ir vyriausybių vadovai Romoje pasirašė ES įkūrimo 60-metį, be kita ko ir politinę deklaraciją, kurioje nemažai dėmesio skiriama socialiniams klausimams Europos ateičiai. Po to komisija parengė penkis dokumentus, kuriuose bandoma numatyti įvairius ateities plėtros scenarijus. Lapkritį socialinių teisių ramstis buvo paskelbtas vienu iš pagrindinių, ypač atkreiptas dėmesys į socialinį augimą, nedarbo mažinimą. Ir šis socialinis ramstis apima visas institucijas, kurios vienai par kitaip susijusios su užimtumo problemomis ir yra pagrindinis elementas stengiantis sukurti teisingesnę Europą, sažiningesnės darbo sąlygas darbo rinkoje. Principai ir teisės, kurios nurodytos šitame dokumente, labai daugeliu aspektų ir susijusios su darnios plėtros tikslais, kuriuos 15 metais paskelbė jungtinės tautos. Gegužės 17 dieną komisija paskelbė daugiametės finansinės programos uh, projektą laikotarpį nuo 21 iki 27 metų ir pagal pasiūlymą labai aiškiai komisija siūlo skirstyti lėšas, įskaitant ir e, socialinio fondo finansavimą. Jeigu žiūrėsime dabartinėmis kanomis, tai sudarytų 101,2 milijardus eurų. Jūs žinote, kaip komitetas, kad tada daugiametės finansinės programos yra kiti finansavimo šaltiniai ir mes galvojame, kad sutelkus visus finansavimo šaltinius, kasmet bus įmanoma a, surinkti 200, papildomai 225 milijonus eurų. Taigi tokia biudžeto struktūra ir pagrindiniai to biudžeto elementai, kuriuos noriu pristatyti. Pirmiausiai, priminsiu, kad iš viso skiriama 101,2 milijardas eurų um, ESF plus pagal būsimą daugiametę finansinę programą ESF plus tarsi skyla į dvi dalis. Pirmiausia, tai yra bendras valdymas, kada bus rengiamos bendros programos ir pagal prioritetus skiriamas tų programų įgyvendinimo finansavimai. Aišku, rengiant programas reikės atsižvelgti į Europinį semestrą ir jo kontekste nurodytas gairės bei kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas. Dabartiniu metu prisimenant visus iššūkius politikos srityje, būtina kovoti su skurdu ir socialinė atskirtimi. Ir mes siūlome ne mažiau nei 25 procentus e, tos biudžeto dalies, kuri e, skirta bendram e, valdymui, skirti paramai. Socialinės atskirties parama bus teikiama labiausiai tiems, kuriems labiausiai jos reikia vadovaujantis e, dabartinio programavimo laikotarpio tikslais. Dabar e, tie, kurie jaunimas, kuris nei dirba, nei mokosi, tai yra atskira grupė ir jiems skiriamas atskiras finansavimas, pagal kurį valstybės narės, kuriuose NITS viršyje vidurkį europinį, skirtų nemažiau negu 10 procentų bendram valdymui skirto biudžeto paremti tuos, jauni, tuos jaunuolius, kurie nei mokosi, nei dirba, kad jie galėtų, pavyzdžiui, pradėti nuosavą verslą. Ir aišku, tas 10 procentų minimumas nereiškia, kad kitos valstybės narės negali tuo pasinaudoti, bet yra nustatytas tam tikras rodiklis, tam tikra riba kad būtų galima padėti jaunimui įgyti kvalifikaciją, rasti darbą arba pradėti verslą. Be to numatytas atskiras finansavimas atokiems regionams, kuriuose gyvena nemažai žmonių. Siūlomo finansavimo riba 400 milijonų eurų, nes jau seniai a, akivaizdu, kad tokiuose rajonuose dėl atstumų link centrų susiklostė gana sudėtinga situacija. Ir problemas tokių regionų būtina spręsti. Mes siūloma, kad 400 milijonų patektų į valstybėms narėms skirtą biudžeto dalį ir jos toliau jas skirsitų. Tarp valstybinė veikla turėtų būti vykdoma centralizuotai ir siūloma 200 milijonų eurų. Tai veiklai plėtoti visą tai yra susiję pirmiausiai su užimtumo didinimu, socialinės ryties inovacijomis, kurios reiškia, kad bus daugiau dėmesio skiriama daugiamečių projektų įgyvendinimui, kurie numato labai konkrečius tikslus. Aš jau minėjau, kad ESF plusas, e, plus privalumas yra du faktoriai ir todėl mes siūlome užtikrinti geresnę sinergiją bei papildomumą tarp visų su žmonėmis tiesiogiai susijusių investicijų. Ir manome, kad programoms turi būti daugiau E, tokiai programai kaip Life Plus turėtų būti skiriama daugiau dėmesio, ji bus įtraukta į bendrą programų sąrašą pagal ESF Plus, o valstybės narės turės numatyti konkrečius tikslus susijętus su tikslinėmis grupėmis, kurios, nustaty, kurios apibrėžtos dabartinio, program, dabartinio programavimo laikotarpio dokumente. Taigi tiek, bet norėčiau dar kartą akcentuoti, kad pirmiausia mes rengdamiesi naujam programavimo laikotarpiu numatėme keletą pagrindinių tikslų - užtikrinti darnų visų fondų veiklą, kai tie fondai prisideda prie žmogiškųjų išteklių plėtros. Užtikrinti, kad galutiniai naudos gavėjai E, nepaskestų komplikuotuose mechanizmuose ir galėtų pasinaudoti įvairiomis finansavimo galimybės, kurios egzistuoja pagal dabartinį programavimo laikotarpį. Beje, šioje srityje nemažai problemų, kurios įvardintos poveikio vertinime. Ir mes todėl prašėme, kad galutiniai naudos gavėjai nurodytų, uh, E, kokiai konkrečiai projekto dalys, kuriai e, jie vykdo, būtų skiriamas finansavimas. Mes taip pat norime sumažinti programų e, skaičių, o dėka pertvarkos ir atsiradusių penkių fondų manome, kad bus įmanoma geriau tvarkyti lėšas. Dabartiniu, pagal dabartinę daugiametę finansinę programą fondų iš viso yra 58, ateityje jų skaičius sumažės iki 37 ir visi jie veiks tuo pačiu teisiniu pagrindu. Na ir galiausiai, kas nemažiau svarbu, visi fondai turi, prisi, turės prisidėti prie socialinių teisių įgyvendinimo valstybėse narėse. Ir visi tie penki fondai turės siekti 11 konkrečių tikslų, kurie nustatyti ESF plus kontekste. Taigi aš labai bendrais bruožais viską pristatau ir miniu tokias dalykus kaip bendras valdymas, valdymo pasidalymas ir kiti. Bet turiu pasakyti, kad ESF plus reglamentas pirmiausiai numato tai, kas buvo anksčiau išdėstyta keturiuose atskiruose reglamentuose, tai yra principai, socialinio fondo specifika, nes anksčiau tai buvo apibriežta viename reglamente. Ir svarbu paminėti, kad įgyvendinimo taisyklės e, e, yra dabar bendrojoje dalyje Ir taip pat atskirai išskiriama specifika susijusi su investavimu į žmogiškuosius išteklius. Visos tos taisyklės bus taikomos visa apimtimi ESF plus kontekste. Bendri tikslai remti socialinių teisų ramščio tikslų įgyvendinimą, įgyvendinti užimtumo srityje patvirtintas gairias ir susijęti viską su europiniu semestru. Dabar uh, užimtumas ir inovacijų stiprinimas. Tai yra atskiras rytis kurios kontekste daug dėmesio bus skiriama darbo sąlygoms, naujų įgūdžių ir kompetencijų įgūjimui, įgyjimui, geresniai prieigai prie socialinio e, teisų gyvendinimo programų. Visa veikla bus skirta tam, kad dirbantieji, dirbantiesiems būtų užtikrinta labai aukšto lygio apsauga, o specifiniai tikslai numatyti atskiroje dalyje, kurioje kalbama apie socialinę Europos modelio plėtrą, švietimą, socialinę įtrauktą ir užimtumą. Taip pat atskirai yra dalis skirta migrantams ir material, materialiniai pagalbai jiems. ESF plus kontekste. Mes manome, kad bus įmanoma šiuo fondu pasinaudoti, siekiant anksčiau nurodytų bendrųjų tikslų, ypač kuriant pažangę Europą ir ekologiškesnę ekonomiką bei, Europ, e, bei švaresnę Europą ir užtikrinant, kad žmonės įgytų tam reikalingų įgūdžių. Konkretus, konkrečius tikslus galima sugrupuoti į tris grupės. Ir pirmiausia yra tikslai, kurie aktualūs užimtumo prasme. Mes norime, kad būtų užtikrintas, užtikrinta sažiningesnė prieiga prie e, galimybės gauti darbą, geriau subalansuota darbo rinka, kad būtų geriau derinamas profesinis ir šeimos gyvenimas kad tie, kurie laikinai pasitraukė iš darbo rinkos, galėtų pakankamai lengvai į ją sugrįžti ir tęsti profesinę karjerą. Mes taip pat ketiname a, skirti daugiau dėmesio tam, kad būtų prisitaikoma prie naujų darbo sąlygų. A, švietimo ir mokymo srityje čia būtina tobulinti pačias mokymo sistemas, kad e, tie, kurie nesimoko ir nedirba, galėtų gauti reikiamą, reikiamą mokymą, kad galėtų įgyti naujų įgūdžių, ne tik šie jaunuoliai, bet taip pat ir kiti dirbantieji. Nes būtent ateityje, bet kuri darbo vieta remsis naujų įgūdžių koncepcija. Mes taip pat numatėme konkrečius tikslus, kurie a, e, turėtų padėti įmonėms keistis Ir dar, net ir dirbantieji ir įmonės galės e, pasinaudoti ESF plus mokymo programų privalumais. Dabar e, socialinė įtrauktis. Šioje, šiame kontekste mes manome, kad reikėtų geriau supaprastinti mechanizmą, pagal kurį galima būtų įtraukti migrantus ir kai kurias tautinės mažumas, tokius kaip Romos į e, darbo rinką, teikti daugiau socialinių paslaugų, o to bus galima pasiekti modernizuojant socialinių paslaugų sistemą. Ir taip pat geriau būtų galima socialiai integruoti tuos, kurie gyvena skurde ir atsidūrė yra socialinėme užrybėje. Norėčiau akcentuoti horizontaliuosius principus, kurie vis dar aktualūs ir yra susiję su supaprastinimu darbu, lyčių lygybės užtikrinimo srityje. Mes ir toliau e, remsime valstybės narės įvairiose sritise, pavyzdžiui, padėsime valstybėms narėms užtikrinti, kad priežiūra ir slauga galėtų būti teikiama dažniau ir daugiau atitinkamuose įstaigose, o ne namuose. Bandysime pakeisti nusistovėjusią kai kurį matymą tam tikrų problemų tam, kad ne, neįgalus asmenys galėtų tapti visaverčiais visuomenės nariais. Konkrečiai mes sakome, kad neremsime jokių veikimų veiksmų, kurie prisidės prie socialinės, didint socialinę atskirtį arba segregaciją apskritai. Todėl būtent valstybių narių e, atsakingosios institucijos turės į šį aspektą atkreipti papildomą dėmesį. Taip pat yra bendrosios nuostatos reglamentuojančios valdymo pasidalymą. Ir turiu pasakyti, kad šioje srityje labai didelis dėmesys bus skiriamas susijimui su europiniu semestru. Daugelis taisyklių supaprastinama. Dabartiniu metu reikalaujama, kad valstybės narės skirtų ne mažiau negu, nustatytų ne mažiau negu penkias prioritetinės investavimo sritis E, teiktų pagalbą atitinkamoms žmonių grupėms ir tai aktualu valstybėms narėms, kuriuose aukštas jaunimo nedarbas arba nedarbas apskritai ir kuriuose atsk socialinės atskirties problema yra itin aštri. Bet daugelį dalykų valstybės narės turės um, nuspręsti dėrybose su Europos uh, komisija, o tai reiškia, kad valstybės narės turės nustatyti, kokios problemos egzistuoja juose. Mes taip pat numatėme galimybę ir toliau supaprastinti e, visą pagalbos teikimo labiausiai nepalankiose sąlygose gyvenantiems asmenim. Paprastos taisyklės reikš, kad bus įmanoma greičiau ir geriau pasiekti programuose numatytų rezultatų. Taip pat numatomos atitinkamos um, sąlygos, kurias reikės tenkinti, norint gauti išlaidų kompensavimą vykdant atitinkamas programas. Mes gana ženkliai sumažinome rodiklių, kurie taikomi e, įvairiais atvejais. Jų dabar ne 40, o 23. Ir kai kurie bendri rodikliai gali būti naudojami atrenkant galutinius naudos gavėjus. Todėl programų įgyvendinimas ir jų kon, įgyvendinimo kontrolė bus kur kas lengvesnė. Dar svarbu paminėti, kad būtina šioje srityje uh, skirti daugiau lėšų valstybėms narėms, kad jos galėtų įgyvendinti konkrečiai joms skirtas rekomendacijas ir toms gairiams, kurios yra nurodomos kiekvienai šaliai skirtose ataskaitose. Taigi, valdymo pasidalymo srities finansavimo dalis bus skirta šitam um, dalykų šitai sričiai. Viskas remsis, aišku, dokumentais, kurie pasirodys 19 metais, taip pat tarpinė daugiametės finansinės programos peržiūra, kai kurie skaičiai dėl to bus koreguojami ir mes taip galėsime geriau atsižvelgti į besikeičiančias aplinkybėt. Be to, atitinkamai bus skiriamas aiškesnis finansavimas pagal tikslinius tikslus. Daug kalbėjau apie teminę koncentraciją, bent jau 25 procentų skirimą socialiniai įtraukai. <clears throat> Ir manau, kad tai taip pat turėtų būti programa pagal e, tikslinės prioritetus, tam, kad būtų galima taikyti ateitie supaprastintas įgyvenimo taisyklės, o taip pat e, SF plus rėmose mes stengiamės užtikrinti sklandesnį pereimą žmonėms, kurie arba jau dabar e, patiria rimtų e, nepriteklių, arba yra labai pažydžiami, kad galėtų greičiau e, per SF plus finansuojamas programas galėtų greičiau persikvalifikuoti. <clears throat> Ir taip pat bus finansuojamas jau galiojančios socialinės traukties programos veikiančios valstybės narėse. Dar viena tematinė programavimo kryptis būtų, kaip jau minėta, 10 procentų skirti jaunimo nedarbui mažinti, e, labiausiai nutolusiuose regionuose, kur praktiškai visur jaunimo nedarbo lygis siekia virš e, es e, vidurkio, siūloma 15 procentų skirti regioniuose vokeliuose, <clears throat> tam, kad būtų galima finansuoti būtent palaikomasias priemonės. Čia rekomendavome tas aukštesnius procentus, to, kad E, jiems kyla papildomų iššūkių, pavyzdžiui, didelis nuotolis iki žemynų, e, taip pat galbūt specialus poreikiai dėl kvalifikacinių reikalavimų ir panašiai. Taigi e, papildomą finansavimą numatyti reikėtų. Mes taip pat manome, kad kadangi bus rezervuotos tikslinės finansavimas, tai mes galėsime taip pat toliau plėtoti jaunimo užimtumo iniciatyvą SF plus rėmose tam, kad išvengtume e, problemų, kurios buvo nustatytos per šį laikotarpį. Pavyzdžiui, dėl labiau komplikuotos, labiau sudėtingos stebėsenos ir ataskaitų teikimo procedūros. Na ir taip pat didinant biudžet, tam, kad padintumėm biudžeto eilutėm specialiam poreikiam, mes kreipiamės į e, valstybės narės ir jos iš tikrųjų dėjo nemažai pastangų, perdirbdamas savo programas, peržiūrėdamas jas e, tam, kad būtų geriau suderintos su SF plus tikslais. E, SF buvo šiek tiek tirpnai padalintas. Toliau turime jaunimo užimtumo iniciatyva, kur, kuri buvo tiesama, kadangi anksčiau jinai buvo pribota tik tai asmeninė parama jauniems žmonėms, dabargi SF plus turėtų tęsti. Taip pat finansavimo teikimą struktūriniams pokyčiams asmeniškai pritaikytoms paslaugoms valstybės narėse. Ir taip pat mes tikimės, kad programuojant e, pagal e, tikslinę prioriteto ašį, mes ko gero geriau, sėkmingiau gyvensime šias priemonės. SF plus ir kiti ES fondai yra vieni iš pagrindinių elementų. Reglamente yra 7.1 straipsnis kur pakankamai daug reikalavimų ir būtent adresuoti komisijai ir valstybėm narėm, siekiant užtikrinti e, suderinamumą, e, nuseklumą tarp įvairių fondų finansavimo, siekiant sinergetinės sąveikos. Ir be abejo, e, taip pat pažymima, kad e, atskirų fondų vadovybės turėtų artimiau bendradarbiauti. Galima būtų paminėti, pavyzdžiui, prieglašų teikimo ir migracijų remimo fondą ir SF, kai kurias programas, kur iš tikrųjų bendradarbiavimo trūksta. Taigi aš manau, kad reikėtų e, ties rengiant veiklos programas, prieš rengiant veiklos programas reikėtų užtikrinti geresnę sąveiką, e, geresnį bendradarbiavimą, užtikrinti, kad žmonės, kurie e, gavo paramą, pavyzdžiui, pagal AMIF, vėliau galėtų pasinaudoti SF teikiamam priemonėm. Taip pat e, Erasmo programa visose valstybės narėse, mes sakėme, kad jie irgi galėtų finansuoti ESF e, fondas, ypatingai pažydžiamiausiams vaikų ir studentų grupėms, <clears throat> tuo pačiu prisidant prie judumo skatinimo Europoje. Na ir norėtumėm taip pat išlaikyti papildymo principą papildomumo principą galbūt e, tarp Europos e, fondo paramos ir Europos globalizacijos arba kovos globalizacijos pasiekmėm e, fondo pagalba. Na ir taip pat tikimės, kad reformų instrumentas iš tikrųjų leis prieš bet kokius dėlius atleidimus perkvalifikuoti žmonės, pakelti kvalifikacinius įgūdžius. Ir mm, taip pat bus turbūt rengiamas specialiai parengtos programos e, priemonės e, adresuotos konkretiems labai konkrečioms adresato grupėms, konkretiems žmonėms. SF plus reglamente taip pat mes akcentuojame partnerystės svarbą. Valstybės narės turi užtikrinti, kad socialiniai partneriai, pilietinės visuomenės organizacijos e, ir Visi kiti, kas arba yra paveikti, arba prisideda prie Europos socialinės ir užimtumo politikos įgyvenimo, kad jie visi būtų įtraukti į procesą. Uh, ir valstybės narės tą progą turėtų tinkamą dalį SF e, lėšų kiekvienoje programoje skirti, taip pat gebėjimų stiprinimui tiek socialinių partnerių, tiek e, pilietinių organizacijų. Šiuo atveju mes neteikėme kažkokių tai gatavų rekomendacijų, nes valstybė narių padėtis yra nevienoda, nevienodai pasiskirsti yra socialiniai partneriai, nevienodas dialogas tarp socialinių partnerių, bet norime, kad visos valstybės narės skirtų deramą dėmesį <clears throat> būtinybei artimai bendradarbiauti su socialiniais partneriais ir pilietinės visuomenės organizacijomis tam, kad e, įvairios priemonės ir politikos e, pasiektų tų pokyčių, kurių mes ir norėtumėm. Taip pat turime specifinių reikalavimų valstybėm narėm, <clears throat> kad jos e, teiktų dar geresnį bendrą finansavimą. <clears throat> Jeigu valstybės narės E, imsis kokio nors socialinio eksperimento priemonių ar socialinių inovacijų priemonių, tai galima susijęti su bet kuriais e, socialiniais tikslais, kadangi socialinė inovacija neturi iškios apibriešties. Jis gali būti <clears throat> ir socialinės įtraukos, ir švietimo, ir mokymų srityje. Praktiškai socialinė inovacija gali būti išvelgta bet kurioje iš SF vykdomų priemonių. Todėl uh, jeigu nacionaliniai ištekliai bus programuojami pagal vieną prioritetinę ašį, jie tiesiog galės pasinaudoti papildomą bendrą finansavimą e, tam, kad būtų galima tame pačiame, e, toje pačioje goje dar finansuoti ir socialinės inovacijos projektus. Taip pat <clears throat> e, valstybės narės be abejo skatinamas apskaitai plėtoti inovacinės koncepcijas per Europos lygių finansuojamus projektus, kadangi mes matome, kad to dar kol kas trūksta. Socialinės plėtros ir inovacijų programos e, turi be abejo tam tikrų, duoda tam tikrų rezultatų, tačiau dažnai valstybės narės neperima tų rezultatų, nepasinaudoja jais. Ir mes manome, kad <clears throat> visas šitas tendencijas reikėtų sujungti tarsi į vieną paketą. E, tam, kad e, sukaupta valdybinė patirtis ir kitos inovacijos taip pat būtų panaudotas ir NCF fondų valdyme. <clears throat> Kalbėjau apie tiesioginę ir netiesioginę valdymo <clears throat> būdą. E, numatyti 10 veiklos tikslų ir jie praktiškai pratėsi dabar egzistuojančius prioritetus, kurie yra numatyti įzi programoje. Pirmiausiai e, vadinamasis ex-euris ašis, e, techninės pagalbos ir gebėjimų stiprinimo veikla. Socialinio verslumo, per socialinio verslumo programas. E, tai yra SF plus stiprioji pusė, kadangi lėšų paskirstimas iš tikrųjų ateityje bus skirstamas pagal jų invest programą. E, teikiant e, globales e, biudžeto garantijas investicijoms į didesnius projektus. Taip pat yra numatytas tam tikras socialinių investicijų langas, kuris užtikrins minimales lėšas, vėlgi galinčias, kurias būtų galima panaudoti kaip biudžetinės garantijas įvairiausiam socialiniam verslumo iniciatyvom. E, E, sveikatos e, priežiūros kryptis taip pat turi savo mm, aiškių tikslų, kurie dera su dabartiniam programam ir tikslais. Pirmiausiai, tai būtų vėlgi tam tikros veiklos e, finansavimas europinio lygmenių, siekiant skatinti, kad valstybės narės sukurtų tvarias ir gerai veikiančias sveikatos apsaugos sistemas. Taip pat e, tam tikros priemonės numatytos užkirsti kelią tarp valstybinėms grėsmėms sveikatos apsaugos srityje. Na ir e, tiek esi, tiek ir e, sveikatos priežiūros šitas kryptis turi labai daug bendro. Praktiškai tai bus tam tikra bendra SF gyvenimo dalis, kur pirmiausiai bandoma vėlgi pasiremti dabar e, egzistuojančiais privalumais. Toliau veikla, kuri galėtų būti finansuojama, tai būtų analitinė veikla, politikos įgyvenimas, gebėjimų stiprinimas ir e, komunikacija bei e, patirties plėtojimas, patirties platinimas ir valstybės narės, kurios galės, tiksliau, kas galės pasinaudoti, tai būtų valstybės narės, asocijuotos šalis ir trečiosios šalis. E, pagal tam tikras sutartis. Europos ekonominės erdvės valstybės ir tarptautinės e, organizacijos, tuo tarpu sveikatos kryptyje mes taip pat turime e, galimybę taip pat ir finansuoti kaiminystės valstybės, kadangi šiuo atveju mes stengiamės užtikrinti, jog būtų iš tikrųjų išvengta tam tikrų sveikatos apsaugos problemų persikėlimą per valstybių sienas. Komiteto organizacija. <clears throat> turime SF skirtą komitetą, kuris buvo įsteigtas pagal 163 e, ES veikimo sutarties straipsnį. Ir tas SF plus komitetas prižiūrės, kaip yra įgyvendinamos visos SF plus kryptis. E, komitologijos komitetas e, SF plus pagal bendro, valymo, bendro valdymo schemą bus steigiamas pagal būsimąjį bendrų nuostatų reglamentą. Tai turbūt visai logiška, kad e, vienas komitetas visas įgyvendinimo priežiūros taisyklės, e, taip sakant, prižiūrėtų po vienu stogu. Na kągi, noriu padėkoti Jums uždėmesi ir dabar esu pasirengusi diskusijai, galiu atsakyti į visus tolesnius klausimus. Maničiau, kad šios dienos diskusija iš tikrųjų bus puikus pagrindas mūsų busimosiams daryboms. Ačiū. Ačiū. Pone Sukova. Na, įžanga iš tikrųjų buvo puikia. Ir mes šioje salėje tikrai visi apie tai labai gerai nusimanom, kadangi esame užimtumo ir socialinių reikalų komiteto nariai, kad tai su kitais komitetais mes nesusikalbam <clears throat> Jiems atrodo, kad mūsų darbo tvarkė tokia įdomi, kad jie kartais bando perimti kai kurios klausimus iš mūsų, bet šiaip jau mūsų žimtumo ir socialinė darbo tvarkė yra iš tikrųjų mūsų pagrindas, mes jo laikomės ir mes be abejo bandysime išlaikyti tą integraciją, kadangi tie klausimai tikrai yra labai svarbus. Tai jūs pabrėžėte savo įžanginėje kalboje ir buvo puiku iš tikrųjų išvysti šitą bendrą paveikslą, bendrą apžvalgą, kadangi e, jūs tikrai pristatėte labai gausią medžiagą. Dabar pirmiausia, teiksiu žodį poniai Lupė Fantanie, pranešiai. Ačiū, pirmininkė. Norėčiau taip pat padėkoti komisijos atstoviai už šio ryto pranešimą. Kaip jie sakė, buvo iš tikrųjų E, viskas buvo žiesta labai aiškiai, buvo graži apžvalga. Ir prieš e, grįžtant prie teksto norėčiau išsakyti keletą pastabų dėl bendrųjų nuostatų ir kaip tas gali paveikti Europos socialinį fondą plus, ypač kai kalbam apie bendrą finansavimo sumažinimą iš ankstinio finansavimo beveik e, nebelieka ir tiesiog bus e, nuo N plus 3 bus perinama prie N plus 2 e, naujo finansinėje perspektyvoje. Taigi tai yra dalis tų problemų, kurių negalima ignoruoti, kurias reikės turėti omeny. Bet šiaip jau grįžtant prie temos. reikia labiau laikytis CSR, e, e, e, nes iš tikrųjų buvo pamėtau, kad šis socialinės politikos aspektai yra mūsų pagrindinis prioritetas. Buvo pasiūlyta sujungti ne vieną programą ir SF plus rėmose ir mm, komisija sakė, kad tas supaprastinimo procesas turėtų leisti lengviau gauti fondų finansavimą, sukurs daugiau lankstumo, galbūt atvers daugiau galimybių e, papildomai finansuoti iš kitų fondų, tačiau turiu pripažinti, kad šis e, sujungimo procesas, kuris buvo paminėtas, mane truputį neramina. Aš manau, kad mes turime užtikrinti, jog e, konkretus tikslai, tokie kaip pavyzdžiui kova su jaunimo nedarbu ar kova su skurdu, šitie prioritetai neturi dinkti, jie turi būti išlaikyti ir mes tikrai priešinsimės, jeigu bus bandoma juos kaip nors atskiesti. Kalbant apie jaunimo nedarbą, daugeliu valstybių narių tai yra na, viena iš esminių problemų ir kodėl dabar pasikeitė požiūris į šią problemą. Buvo kalbama iki šiol apie regioninių pagrindų vykdomas programas, priemonės ir panašiai. Dabargi atrodo orientuojamas į nacionalinės priemonės. Ar tai nereiškia, kad regionai atsidurs nepalankesnėje padėtyje, o juk būtent regionuose ir yra dažnai tas aukštesnis jaunimo nedarbo lygis. Ir jeigu, pavyzdžiui, valstybė narė netitiks, tarkim, tų 10 procentų kriterijaus, Taip pat jau paminėjau, kad e, dažnai regionai, kuriuose jaunimo nedarbas yra desnis, apskritai pasižymi desnių nedarbo lygių. Taigi situacija būna dažnai dar sudėtingesnė. Ir ne visada valstybės narys įgyvendamas tik nacionalinio lygio problemas, e, į tai atsižvelgiam. E, bijau, kad čia gali pasikartoti ta pati istorija, jeigu bus e, pasike, jeigu pasikeis e, iš ankstinio finansavimo struktūra ir taip pat e, bus peržiūrėtas bendra finansavimas, bijau, kad valstybėm narėm teks labiau įtempti savo raumenys, taip sakant, dėti daugiau pastangų. Dar vienas dalykas yra kova su skurdu ir socialinė atskirtimi. Man tikrai džiugu matyti, kad Iš pat pradžių komisija siūlo 25 procentus bendro fondo lygio skirti šiam tikslui, tačiau manau, kad to nepakanka, ypač jeigu kalbame apie Europos fondą skirtą labiausiai skirti esančioms grupėms finansuoti. Dėl to norėčiau pareikalauti, kad 2 procentai nebūtų įtraukti tos 25 procentus. Turėtumėm naudot modelį 25 plus 2 procentai, kadangi uh, tie nepalankiausiai padėti esantis žmonės, jiems tikrai labai reikia tos pagalbos ir jie e, vėlgi išsibarsti, praktiškai yra visose valstybėse narėse, nepriklausomai nuo vienokio ar kitokio bendro socialinės atskirties ar skurdo lygio toje valstybėje. Taip pat manau, kad kalbant apie negalumą, turėtumėm turbūt kažkur tai paminėti jungtinių tautų e, konvenciją dėl asmenų su negale, nes bijau, kad be tokios nuorodos, ko gero, bus sunkiau ir tas nuostatas įgyvendinti. Praktiškai visos valstybės narės yra ratifikavusios šią konvenciją, taigi tikrai turėtumėm užtikrinti, kad jinai būtų gyvendama per šį finansavimą. Na ir taip pat uh, siejant su 174 e, straipsniu ES įgimų starties. Jau daug metų mes ES deklaruojame, kad norime užtikrinti integruotą ir tvarų augimą. Tačiau dažnai viskas susiveda tik tai ekonominius ir socialinius klausimus. Yra, pavyzdžiui, pamiršti kai kurie teritoriniai aspektai. O teritoriniai aspektai yra labai svarbus, kada kalbama apie integruotas priemonės regionų gyvybingumą atgaivinti. E, dalis tų priemonių yra orientuotas į ultraperiferinės regionus, tačiau kai kurie kiti regionai, ko gero, lieka e, tarsi praleisti. Pavyzdžiui, mes galime kalbėti apie regionus, kurie patiria arba demografinių problemų, arba tiesiog laikinų kažkokio tai pabučio problemų. Pavyzdžiui, mano Aragono regionas Ispanijoje. Tai yra pakankamai gerai įsivystęs regionas, tačiau mes turime labai rimtų problemų. Būtent dėl to, kad e, gyventojų skaičius stipriai mažėja, o tai, kas gyvena, yra labai išsibarstę. Dauguma žmonių sudelgti sostinėje, bet visi kiti gyvena dėliais atstumais nutoli. Ir jau kalbame apie padėtį kaime, tai padėtis skaitas tiesiog kritiška. Nemažoje regiono daly grėsia apskritai prarasti kaimo gyventojus. <clears throat> Ir ar komisija turėtų numatysiu kokiu nors specialių nuostatų tokio tipo regionui, kurios būtų nors kiek panašios į tas nuostatas, kurios numatytos, pavyzdžiui, šiauriausiems regionams. Ačiū. Labai ačiū. Pone Vengrijos. Gal nieko prieš būtumėt, kad aš dabar suteiksiu prieš jų žodį poniai Cimer, kuris šešėlinė pranešė. Taigi, ponia Cimer, kaip šešėlinė pranešė. Ja, 12 mhm. Seiten. Ačiū, kad sutikite man žodį. Noriu padėkoti už e, Europos socialinio fondo plus programos pristatymą. Išgirdau daug įdomios informacijos e, apie įvairių programų sujungimą. Manau, kad tai yra priimtinas dalykas, siekiant e, išvengti dvigubo finansavimo arba veiksmų persipinimo. Manau, kad e, fondai vis tik tai turėtų išlaikyti savo pirminę paskirtį, tačiau taip pat ir pasinaudoti e, glaudesnio bendradarbiavimo ir sanglaudos galimybėmis. Aš kaip ir pranešėjau manau, kad čia mums buvo pristatyta tam tikra veiksmų kryptis, kuri galėtų būti labai naudinga diskutuojant su šešėliniais pranešėjais ir e, taip pat e, manau, kad e, sugebėsime rasti bendrų sąlyčio taškų daugeliu klausimų. Sižvengti tai, kas jau buvo pasakyta, norėčiau dar vieną papildomą susirūpinimą išreikšti. Daug e, diskutuojama yra apie tai, kad e, gyvenant projektus turėtų būti pasitelkiami keli skirtingi partneriai, įskaitant ir privačias institucijas. Aš e, čia išvelgiu tam tikrą grėsmę susijusios su tuo, kad didžiausias dėmesys būtų skiriamas ekonominiams programų aspektams, pamirštant, kad e, socialinės politikos srityje dirba e, ir veikia žmonės, kurie nebūtinai gali vadovautis ar nebūtinai vadovaujasi verslumo principais. <clears throat> Svarbu, kad äh, äh, projektų įgyvendinimo eigoje dalyvaujantis partneriai, ypač bankai ir kitos äh, panašios institucijos nenulemtų pasirinkamos projekto krypties, e, nenustelbdami kitų e, partnerių, kokiamis priemonėmis ketinate tą užtikrinti, man būtų ši informacija svarbiausia, visus kitus aspektus manau, kad aptarsime e, tolesnėje proceso eigoje. Pantrebėsiu Jūs, KR frakcijos vardu, ačiū pirmininkė, ačiū komisijos atstoviai už išsamei pristatytą SF plus programą, kaip suprantu, SF plus programa bus įgyvenima kartu su kitomis Europinės programomis užimtumo, socialinės apsaugos ir sveikatos apsaugos e, srityje. Ir mano frakcija iš tiesų pritarė tokiam požiūriui. Mes pasisakome už veiksmingą ir skaidrę Europos Sąjungą, tačiau e, kol kas mes nesame tikri, kad užsibriežti tikslai galės būti įgyvendinami šią programą pasitelkus, nes Kol kas e, e, mums didžiausia e, susirūpinimą nerimą kelia mėginimai pinigų srautus perkelti pastelkus regionius fondus ir ESF iš šiaurės ES valstybių narių į pietus siekiant išgelbėti euro zoną ir Vokietija dėl to gaus mažesnę finansinę paramą ir tris kartus nukentės dėl e, breksito, e, pirmiausiai dėl padidėjusių įmokų ES biudžetą ir e, dėl anksčiau minėtų priežasčių. Be to minėjote, kad Europinės paramos fondų lėšos turėtų būti skiriamos taip pat ir migrantams pabėgėliams ir skurdžiausiai gyventiems asmenims. Čia e, aš manau, kad reikia šias dvi sritis, e, kaip galima geriau vieną nuo kitos atskirti. ESF plus neturėtų perimti valstybių narių atliekamų funkcijų, kurios nėra atliekamos pakankamai gerai. Pavyzdžiui, valstybės narės yra atsakingos už švietimo sistemas ir e, jos privalo prisimti atitinkamą atsakomybę ir vykdyti prisimtus įsipareigomus. ES neturėtų šių užduočių imtis pagal e, statys ES veikimo 149 straipsnio nuostatas. To daryti negalima. Mes e, palankiai vertiname iš esmės SF plus programą, tačiau kritiškai E, stebėsime visą vykstantį procesą tam, kad jo eigoje būtų sukūrima kuo didesnė pridėdamoji vertė. Ačiū. Agnes Jungerijus, e, S ir D frakcijos, S ir D frakcijos vardu. <clears throat> Ačiū komisijai už e, pasiūlymo pristatymą. Aš pavaduoju Brandoną Enifei, mūsų šešėlinį pranešėją, jis e, atsiprašo už tai, kad negali dalyvauti. Posėdė, aš tikiuosi, kad mes e, pranešimo skaidras gausime vėliau. Tai būtų naudinga tarsims diskusijoms mūsų frakcijo. Brandonas manęs paprašė pristatyti kai kurias pastabas. Naujas aplius programa siekiama užtikrinti arba šalies konkurencingumą. Pasaulinės ekonomikos kontekste užtikrinant užimtumą, švietimo paslaugų teikimą, profesinį mokymą, socialinę apsaugą, sveikatos apsaugą. Būsų frakcijoje tai yra vienas iš svarbiausių temų per artimiausius metus, todėl yra labai svarbu sukurti, parengti plačių užmojų ir tinkamai vykdomą reglamentavimo sistemą. SF plus apriepia svarbiausias priemonės įgyveninant socialinių teisių ramsti ir mes šias priemonės visapusiškai palaikome, tačiau taip pat norėtume gauti papildomos informacijos tam, kad galėtume geriau įsigilinti šį pasiūlymą. Manau, kad e, svarbiausia yra išsiaiškinti dėl sąsajų tarp SF plus tikslų ir rekomendacijų skiriam šalims. Ir toks būtų mano klausimas, kaip galime užtikrinti, kad e, pasitelkus e, Europinį semestrą šiomis rekomendacijomis iš tiesų būtų sprendžiamas valstybių narių socialinės problemos, kokiamis priemonėmis ketinama tą užtikrinti vykstančiame procese. E, antra problema. <clears throat> Komisija siūlo, atsižvelgiant į e, rekomendacijos šalims ir SF plus specifinių tikslų apriepti, skirti atitinkamus, atitinkamus e, asignavimus. E, ir kadangi formuluotė yra pasirinkta pakankamai aptakiai, e, manau, kad dėl to galėtų kilti tam tikrus sunkumų siekiant iš anksto planuoti skiriamas lėšas ir įgyvendinamas e, priemonės bei jų finansavimą. SF plus pasiūlyme numatomi esminiai pozicijos pokyčiai kovojant su jaunimo nedarbu. Ši tema mums taip pat ypatingai E, svarbi, tačiau jūs minėjote e, taip pat, kad ir komisija ši tema ypatingai svarbi. Jaunimo užimtumo iniciatyva bus pakeičiama e, kitomis priemonėmis, skiriant SF plus programą ir numatant atitinkamas lėšas kovoti su jaunimo nedarbo valstybėse narėse. Noriu paklausti, kaip mes ketiname užtikrinti, kad šioms reikmėms bus skiriamas pakankamas finansavimas. Taigi, dar kartą pakartoju klausimą, kaip, kokiamis priemonėmis ketinate užtikrinti, kad e, kovos jaunimo nedarbo klausimas ir toliau išliks esminės svarbos, prioritetinės ir mm, kokiu nors atitinkamu įtraukti į savo siūlomą dokumento tekstą. Ir dabar dar noriu savo vardu užduoti klausimą, kadangi rengiu pranešimą dėl CPR pasiūlymo. Paskutinėje savo prašymo dalyje jūs kalbėjote apie komitologijos komitetus. kaip e, pasitelkus šią procedūrą ketiname, ketiname užtikrinti, kad būtų atsižvelgta į Europos e, parlamento poziciją šių komitetų e, veikloje, nes tarybos atstovai turės ten savo žodį, tačiau kaip e, užtikrinsite, kad ir parlamentas būtų įtrauktas į jų veiklą. Ačiū. Nematau Alde frakcijos atstovų salėje. Tai reiškia, suteiksime žodį žaliųjų atstovai poniai Lambert. Ačiū. Aš pavaduoju Terį Rankę. Rantke, mūsų šešėlinė pranešėja, norėčiau padėkoti komisijai už pranešimą, pristatytą informaciją ir jeigu gausime skaidrės, tikrai jos e, bus mums labai naudingos, nes visos informacijos nesugebėjau atsiminti. E, kalbant apie tas jūsų nuorodas į, į pažangų vystimas, aš manau, kad reikėtų pabrėžti taip pat ir ekologinio vystimas aspektus labiau. Ne iki šiol tai yra daroma, noriu padėkoti pranešėjai, taip pat, e, manau, kad daugelis ačiū mūsų pozicijos sutaps. <clears throat> Kalbant apie tas socialinės įtraukties žymėjimą e, e, arba socialinės įtraukties apimti, siekiant nustatyti 25 procentų apimti. Manau, kad tai tikrai yra naudingas, e, vertas dėmesio pasiūlymas. Mums e, kyla klausimas, e, kodėl komisija čia pasirinko 2 procentus, tų 25 procentų kontekste, užuot pasirinkusi 4 procentus, nes 2 procentai yra vidurkis. E, Taip pat būtų įdomu sužinoti, iš kur, iš kokių šaltinių ketinama finansuoti šios veiksmus. Ir būtų taip pat įdomu, jeigu ir malonu, jeigu pasiūlymas būtų labiau derinamas su rekomendacijomis atskiroms šalims, pabrėžiant socialinius aspektus ir pabrėžiant suderinamumą su socialinių teisčių ramščiu. <clears throat> Taigi, džiaugtumėmės, jeigu šie aspektai būtų labiau pabrėžiami SF plus programą ir mes pateiksime atitinkamus pakeitimus, taip pat ir siūlysime tam tikrus e, saugiklius pasimokydami iš e, neigiamos patirties sukauptos valstybėse narėse, manau, turėtume remtis ne tik tą teigiamą patirtimi, turime taip pat e, e, nepraleisti prokis ir e, tų pažeidimų svarbiausių socialinių teisų ramščių valstybėse narėse ir aš taip pat palankiai vertinu jūsų veiksmus ir ketinimus neremti tokių veiksmų, kurie būtų arba prisidėtų prie socialinės segregacijos ar nebūtų naudingi <clears throat> neįgaliesiams asmenims. Taip pat nežinau, ar būtų galima imtis papildomų veiksmų tam, kad e, užtikrintume paprastesnį prieigą mažesnėms organizacijoms. Manau, kad mes e, šio klausimu taip pat parengsime atitinkamus pakeitimus dėl partnerystės principo e, platesnio taikymo, aš, nes aš manau, kad e, <clears throat> reikia pabrėžti ir plėtinės visuomenės vaidmens svarbą šiame procese, todėl 42 straipsnis, tai bent jau parašyta, tėri man pateikta informacija, čia yra labai svarbus, siekiant, kad komisija įtrauktų e, pilietinės visuomenės organizacijos stebėtojus į vykstančius procesus. E, klausimas, kodėl šis aspektas iki šiol nėra labai aiškiai pabrėžiamas. Ar kitose srityse mes teiksime savo pakeitimus, tačiau manau, kad e, šios svarbiausios temos buvo, kurias dabar pristačiau. Ačiū. Ačiū. Labai ačiū, ponė pirmininkė. Sako ponas Kalvai. Kalbant apie ESF, tikrai aš pavaduoju kolegą, nes jam kilo sveikatos problemų. Apskritai yra teigiamas dalykas, kad apjungiamos programos, bet svarbiausia tai lankstumas, taisyklių supaprastinimas ir pritaikymas nacionaliniams sąlygoms bei poreikiams ir netgi potencialui panaudota pagalba. Investicijos į žmogišką į kapitalą yra tikrai labai aktualus dalykas. Ir nemažiau svarbu laikytis lyčių lygybės principo, nediskriminavimo principo, taip pat kurti netaršę ekologišką Europą. Ir aš turiu klausimų dėl užimtumo, kadangi užimtumo problemą įspręsti, manytume, reikia ieškoti alternatyvių būdų, kurie leistų pakeisti padėtį. Norėtume, kad ESF plus dėrėtų su europinio semestro uždaviniais ir mes tokios pozicijos Aldės frakcijoje ketiname toliau laikytis. Išstojant iš jungtinės karalystės, taip pat kylant ir kitiems dideliems iššūkiams, tokių kaip e, lėšų skirimas moksliniams tyrimams, inovacijoms, visą tai tampa naujais prioritetais. Dabar dar labai svarbu užtikrinti, kad visi tie nauji kiti fondai papildytų valstybių narių taikomas pagalbos sistemas ir nesikirstų su jomis. Aš manau, kad turi būti apjungiami materialūs šaltiniai teikiant pagalbą, nes, pavyzdžiui, sakysime, e, maisto bankas. Tai ne, e, paprastai mes tokias programas numatome trumpam laikotarpį, bet ne e, vertiname ilgalaikės perspektyvos požiūrių ir struktūrinių pokyčių požiūrių. Dar vienas dalykas - tai migrantai, tautinės mažumos tokios kaip Roma ir trečiųjų šalių piliečiai, kurių integracijai reikia skirti dėmesio. Bet neturime pamiršti, kokią kompetenciją šiuose srityse socialinėje ir sveikatos apsaugos turi valstybės narės. Nereikia menkinti valstybių narių atsakomybės, formuoti politiką, teikti sveikatos ir medicinės bei priežiūros paslaugas. Tai, ką darome Europoje, turi prisidėti prie nacionalinių pastangų, mažinant skurdą ir socialinę atskirtį. Aišku, šios, um, šie veiksmai, veiksmai šiuose srityse pirmiausia priklauso valstybių narių kompetencija ir jūs geriausiai žino, kaip su tokiomis problemomis kovoti. Ir galiausiai pranešimo projekte, tikiuosi, bus atkreiptas dėmesys į visas mano iškeltus klausimus, pats ketinu teikti pakeitimų ir a, dirbti konstruktyviai, nes manau, kad komisijos pasiūlymas nusipelno dėmesio ir a, tikiuosi, kad a, dėka pranešimo komisijos teikiamas pasiūlymas bus tobulesnis. Ačiū. FDD at frakcijos atstovų salėje nematau, sako pirmininkė. Taip pat ENF frakcijos atstovų nematau. Todėl noriu paklausti, ar pranešėja nenorėtų tarti tokio iš savo pusės baigiamojo žodžio. Ne, ponė pirmininkė, ačiū, aš geriau paklausysiu komisijos atsakymų į visus pastabas ir užduotus klausimus. Komisija, ačiū, ponė pirmininkė. Pirmiausia, tai noriu padėkoti visiems, kurie pasisakė padėkoti už iškeltus klausimus ir mintis. Suprantu, kad jaunimo nedarbas, ko gero, yra aktualiausia spręstina problema ir galiu pasakyti, kad ir mes didžiausią dėmesį tam kreipiame. Kaip mes tai darome? Pirmiausia, mes bandome supaprastinti įvairias taisyklės ir mechanizmus, kurie egzistuoja ir dėl kurių parlamentas nuolatos mus kritikuoja. Nes um, svarbiausia, kad parama būtų teikiama tiems, kurie šiuo metu nesimoko ir e, nedirba ir juos reikia gražinti darbo rinką arba į švietimo sistemą. Mes tikrai neatsisakome jaunimo iniciatyvos jaunimo užimtumo iniciatyvos, tiesiog manome, kad tai reikia daryti atsižvelgiant į kiekvienai šaliai skirtas rekomendacijas ir pagalba iš ESF plus bus teikiama toliau, bet mes nustatėme papildomų reikalavimų jaunimo garantijos iniciatyvos srityje, kurios padės geriau nustatyti, kokiems e, jaunuoliams reikia pagalbos. Ir nepriklausomai ir stebėsena kontrolę bei e, darbą tęsime su valstybėmis narėmis, nepriklausomai nuo to, iš kokių fondų bus finansuojama šios problemos sprendimas. Nes svarbiausia teikti pagalbą valstybėms narėms e, formuojant politiką, kad ji tikrai užtikrintų, e, jog nedirbantis ir nesimokantis jaunuoliai grįžtų į švietimo sistemą arba į darbo rinką. Tai, kad atsiranda atskiros biudžeto eilutės, nereiškia, kad jau atsirado atskira eilutė, nereiškia, kad jaunimo užimtumui nebus teikiama didesnė pagalba. Kaip aš jau minėjau, mes teiksime Europos sąjungos lygių pagalbą valstybėms narėms, ypač toms, kuriuose jaunimo nedarbas viršyje europinį e, vidurkį. Tačiau tas 10 procentų rodiklis yra tas atskaitos taškas, pagal kurį bus pagalba prioritetizuojama. Aišku, ir toliau bus skiriami 4,4 milijardai eurų. Yra 20 e, valstybių narių pagal tam tikrus regioninius rodiklius. E, dabar jų skaičius mažėja ir mes manome, kad jų bus 11, o ateityje 10, kurioms reikės teikti tokią pagalbą. O praktiškai pinigų suma išlieka ta pati. Tai reiškia, kad reikės daugiau padirbėti, kad galėtume įtraukti paramos programas tuos, kurių parama iki šiol dėl įvairiausių priežasčių nepasiekė. Ir aišku, šį darbą iš dalies finansuos Europos socialinis fondas. Mes taip pat manome, kad nereikėtų uh, spręsti apie fondą, jo veiklą ir veiklos rezultatus pagal kažkokį pavadinimą vienos ar kitos iniciatyvos. Svarbiausia, kad būtų užkirstas e, kelias tolesniam jaunimo nedarbo augimui ir kad nedidėtų nesimokančių ir nedirbančių jaunuolių skaičius. Bet viskas dar priklausys ir E, nuo mokymų bei galimybės tokiems asmenėms įgyti kompetencijos. Tik tada e, nedarbo ne lygiai sumažės. Aš manau, kad apskritai kalbant apie semestro susijimą su programavimo laikotarpiu ir kaip užtikrinti, kad tai, kas numatyta Europinėme semestre, atsispindėtų e, programuose. Tai aš manau, kad tą galima padaryti pasinaudojant e, šalims skirtomis rekomendacijomis, kurios yra dažnai labai detalios ir kurios atspindi visas problemas kurių e, sprendimą gali paremti Europos socialinis fondas. Komisija rengia dabartiniu metu um, 19 metų Europinio semestro mechanizmo apmatus ir ten kur kas smulkiau nurodoma, kokia pagalba bus teikiama valstybėms narėms pagal joms skirtas rekomendacijas. Tai padės užpildyti tam tikras spragas, kurios komisijos vertinimo egzistuoja valstybių narių politikose ir padės tikslingiau išnaudoti ES skirimas lėšas. Taigi, kiekvienai šaliai skirtos rekomendacijos jos tarps savotiškų paramos teikimo atskaitos taškų. Ir mes aiškinsimės, kokiems konkretiems tikslams galima bus skirti parmą. Dar e, tokiu būdu kaip aš jau minėjau, tai yra išeities taškai. O toliau prasidės um, dialogas su valstybėmis narėmis, dėrybos, kurių metu komisija išaiškins, kokiu rezultatu tikisi panaudojant ES lėšas, išdėsti savo požiūrį. Bet, kaip jau sakiau, tai bus dėrybos, o dėrybos visada užtrunka. Ir dažnai a, daugelis dalykų įsprendžiama tik per 2 ar 3 metus, nes komisijos nuomonė svarbiausia kad ES lygio tikslams pirmiausia būtų įgyvendinti, pirmiausia būtų skiriamas finansumas. Tai net to nereiškia, kad nukenties subsidiarumo principas arba nukenties valstybių narių kaž, veiksmai kažkokiuose politinėse sritise. Bus tiesiog kreipiamas dėmesys į tam tikrus aspektus. Mes gerai žinome, kad ir NIT atveju, ir socialinės atskirties mažinimo atveju pirmenybė teikiama valstybių narių veiksmams, nes tai yra jų kompetencijos rytis. Bet mes manome, kad reikalinga paremti valstybės narės dirbant šį darbą ir jokių būdų mes neketiname e, siekti, kad ES fondų lėšos tiesiog leistų valstybėms narėms sumažinti iš nacionalinio biudžeto skiriamą uh, procentą tokioms problemoms spręsti. Mes žinome, kad 118 milijonų žmonių dabar um, atsidūrė, prieš du metus atsidūrė ties skurdo riba ir socialinės atskirtas riba. Ir mes tų problemų neįspręsime su dviem ar trim milijardais eurų, to net nesitikime. Bet, per, bet dabartinis uh, programavimo laikotarpis padėjo pakeisti valstybių narių požiūrį šias problemas uh, ir patį uh, programavimą. Ir mes dabar matome, kaip iš esmės keičiasi dėka požiūrio pereimas nuo vienos politikos prie kitos. Pirmiausia, yra, dera paminėti konkrečią paramą, kuri teikiama kasdien. Bet yra dar kitas dalykas. Nemažai šiame darbe dirbama su vairiais partneriais ir donorais, kurie jau sukupė uh, patirtį ir mes ketiname pasinaudoti tą patirtimį, e, geriau paskirstydami lėšas iš įvairių išteklių. Daugelis organizacijų teikia, pavyzdžiui, paramą e, skurdžiai gyvenančių šeimų vaikams, nestigmatizuodami tų vaikų. Tai daroma tada, kada, pavyzdžiui, e, sakykime, šeimos negali duoti vaikams dienpinigių, kad jie pavalgytų mokykloje ar kitur. Tai yra numatyta speciali programa, kaip pamaitinti tokius vaikus, kad jie nesijausų to pačiu nuskriausti ar blogesni už kitus. Be to, mes ne tik materialinę pagalbą teikiame. Mes taip pat kreipiamės ir į privatų sektorį, kad, jie, kad tos įmonės, kurios naudojasi e, pagalbos mechanizmais, jos teiktų tam tikrą pagalbą, nes e, Mes manome, kad reikia orientuotis ilgalaikės pagalbos mechanizmus, kadangi e, trumpalaikė pagalba nebejotinai ne, padės įspręsti problemų. Be to, reikia tokius žmonės išmokyti pačius rūpintis savimis ir keisti savo padėtį. Todėl ateityje parama jiem bus teikiama iš ESF plus ir socialinės atskirties panaikinimo paketo priemonės bus taip pat įgyvendinamos finansuojant per ESF plus ir kitus fondus. Taigi siūloma skirti 25 procentus. Dabar yra numatytas minimalus 10 procentų finansavimas spręsti skurdo panaikinimui ir socialinės atskirties panaikinimui. Kai kurios valstybės narės iš nacionalinių biudžetų papildomai visą tai finansuoja, todėl tas minimalus 20 procentas yra kiek aukštesnis. Tačiau svarbiausia, kad būtų aiškios socialinės atskirties mažinimo programos, kurios neapsiribotų vien tik tai materialinės pagalbos teikimu, tuo labiau, kad aš jau minėjau, kad mes numatome minimalaus finansavimo ribą tokioms programoms ir dar geriau, kai tos programos yra apjungiamos tarpusavėje. Mes labai gerai žinome, kokios diskusijos vyksta dėl prieinamumo direktyvos projekto ir kad e, daug e, organizuojama įvairiausių seminarų ir konferencijų e, tema, kaip patenkinti neįgaliųjų porinkius. Bet mes parengėme atrankos kriterijus ir numatėme prievalę valstybėms narėms, nustatant atrankos kriterijus, atkreipti būtinai dėmesį į veiksmus kurie teikiami nediskriminavimo pagrindu, užtikrinant prieinamumą ir e, kurie nepažeidžia hartijoje nustatytų pamatinių žmogaus teisų bei laisvių. Daugelis vyriausybių parengė atrankos kriterijus ir programas. Ir tokių programų bei atrankos kriterijų parengimas yra E, būtinai šankstinė sąlyga, kurios laikytis mes ir reikalaujame pagal dabartinę teisę šioje srityje. Dėl integruotos e, tvarios plėtros, skirtumų tarp regionų ir valstybių narių. Komisija žino, kad tikrai um, vaizdas nevienalytis net ir NATS 2 lygio regionuose. Nes mes būtent remiamės NATS klasifikaciją, rengdami savo programas ir lygindami regionus. Tačiau, kai valstybė rengia ekonominio, teritorinio ir, socia... ekonominio, teritorinio ir socialinės plėtros planus, Mes manome, kad tai turėtų apimti ne tik tas teritorijas, kurios yra aktualios prieinamumo požiūrio, bet taip pat ir tas teritorijų dalis, kurios yra aktualios užtikrinant subalansuotą socialinę, socialiai darnę plėtrą. Pirmiausia, regionai patys turi pasirūpinti savo problemomis, o mes jau tada įsijungime. O dėl atokiųjų rajonų ir retai apgyvendintų rajonų, tai jie, jų įsivystimo lygis neturi būti žemesnis negu net du regionų. Pono Timoši nėra, bet turiu pasakyti, kad dirbame kartu su partneriais stebėsenos komitetuose, kuriuos turi privalo įsteigti valstybės narės, tam, kad būtų įvertintos programos, stebima, kaip jos įgyvendinamos. Kokie tai partneriai? Pilietinės visuomenės organizacijos. Ir jos arba stebi, kaip įgyvendinamos programos ir daugumai tokių organizacijų yra atstovaujama, nes pagal um, poveikį darančių, darančių populacijos dalių procentą. Taigi, tokiu būdu mes dirgina, didiname ne tik demokratinę kontrolę, bet taip pat ir atsakomybę už programų įgyvendinimą. Manau, vienas klausimas buvo užduotas dėl platesnių, platesnio partnerių įtraukimo į ESF komitetą. ESF komiteto struktūra nustatyta Lisabono sutartimi. Tačiau mes visada pasirengę kviestis įvairias organizacijas, komiteto, valstybių narių iniciatyva, kad jos galėtų pateikti mm, savo svarstytinų temų, temų sąrašą ar klausimų sąrašą, bet tą iniciatyvą nebejotinai dar reikia panalizuoti. Ir aš manau, kad ir dabar partnerystė tikrai yra kur kas platesnė negu kad nurodyta Lisabono sutartyje, kuriuo įsteigtas ESF komitetas. Mes nekonkretizuojame kaip turi būti skirstomos lėšos tarp pabėgėlių arba migrantų, imigrantų. Mes manome, kad tie, kurie turi, turi teisę pasilikti ES teritorijoje, negali būti diskriminuojami. Taip, tai yra atskira tikslinė grupė, bet mes manome, kad integracijos procesas vyksta sklandžiau, jeigu į jį įsitraukia vietos bendruomenės. Ir nebejotina, kad trečiųjų šalių piliečiai, kurie įgyja teisę gyventi ES, turėtų gauti pagalbą, kad išmoktų vietos kalbos, kad e, susipažintų su vietos kultūra, papročiais. Ir aišku, pirmiausia, tai visi tie e, migrantai gyvena prieimimo centruose. Bet mes norime, kad visi, kurie įgyja teisę pasilikti ES teritorijoje, galėtų vienodomis sąlygomis įsidarbinti darbo rinkoje, gauti išsilavinimą ir dalis finansavimo būtent yra skiriama per įvairias visuomenės grupės tokiems tikslams pasiekti. Man atrodo, kad aš jau paaiškinau kokie yra ESF plus tikslai ir kaip bus atsižvelgiama ateityje į šalims skirtas rekomendacijas. Aišku, tos valstybės narės, kurios pasiekia pažangos, yra skatinamos nurodyti, kokios nurodyti sritis, kuriuose pageidautinos investicijos ir parengti atrankos tokių investicijų rodiklius. O dėl atskirų sumų, kurios e, bus skiriamos iš ESF, tai jų dydis priklausys nuo atskirų valstybių narių pažangos ir padėties. Mes negalime dabar konkrečiai pasakyti tiek ir tiek, bus skirta tam ir tam, tokiai ir tokiai valstybei nariai. Svarbiausia, kad visa tai būtų susijęta su bendraisiais tikslais, nepažeistų fondo lėšų paskirstimo taisyklių, kad būtų tenkinami tinkamumo kriterijai. Ir mes, aišku, analizuojame kokios investicijos būtų remtinos. Bet remtinos yra pirmiausiai tos reformos, kurios struktūriškai yra labai svarbios. Mes taip pat reformuojame ir iš savo pusės įvairios taisyklės. Dar sunku pasakyti, koks forma jos galutinai įgys. Ir mes šiandien dar negalime konkrečiai pasakyti, kokią gražos normą davė investicijos, kokiuose reformuojamuose srityse. Bendrųjų nuostatų reglamente RSF plus reglamente nėra per daug numatyta deleguotojų aktų, todėl mes norėtumėm numatyti vieną e, komitologijos komitetą, kuris uh, E, sustiprins būtent to bendro valdymo aspektą ECR. E, šiuo atveju nekalbame apie SI ir sveikatos kryptis. Mes norime, kad tai būtų komitetas, kuris dirba su tiesiogiai SI ir sveikatos kryptimi. E, E, sveikatos generalinis direktoratas mato, kad e, tai būtų ko gero pagrindinis e, partneris aptarinėjant tą veiklą, kuri būtų būtent vykdoma sveikatos priežiūros kryptie. Tačiau, kaip jau sakiau, komitologijos komitetams nereikia šitose dviese kryptise, kadangi nenumatome jokių komitologijos mechanizmų. Toliau kalbėjau apie lengvą prieigą mažoms organizacijoms. Tai ko gero gerai dera su mūsų globaliam pastangom apskaitai įtraukti kuo daugiau supaprastinimų fondų gyvendinime. Turėtų būti numatyti specialus, kaip ir vieno langelio principai daugelį krypčių. Taigi mėginame projektų gyvendinime, mažinti biurokratinę naštą, e, taip pat e, per tas supaprasintas procedūras e, numatome lengvesnę galimybę būtent greičiau atgauti lėšas. Be abejo, tie dalykai yra aktualūs visiems fondams, kas leidžia mažoms organizacijoms pasinaudoti būtent programomis, kurios suteiktų sumažintą administracinę naštą ir kad daugiau lėšų galėtų tiesiogiai būti skirta veikloms skatinti. Na, kaip jau buvo užsiminta apie nacionalinę kompetenciją, mes tikrai nebandome perimti nacionalinės kompetencijos, atimti jos iš valstybių narių, bet mes norime joms pagelbėti. Uh, kadangi valstybės narės turi suprasti, jog e, socialinio ramščio prie, priemonių nuostatų įgyvendinimas yra jų prievolė, jų įsipareigojimas. Ir Be abejo, pripažindami tą atsakomybę, mes norime steigti valstybėm narėm finansinės priemonės, kad jos galėtų būtent per tuos pinigus įgyveninti tą savo atsakomybę. Ir tai turėtų sukurti labiau socialiai orientuotą Europą, e, kuri veikia visų piliečių naudai. Taigi mes tikrai nemanome, kad atimame iš ko nors um, tą atsakomybę ar kompetenciją, tiesiog teikdami pagalbą. Kągi, ačiū už visus atsakymus, už visus pažertus faktus. Ir dabar pakeitimus galima bus teikti iki rugsėjo 25 dienos vidurdienio. O iki to dar mes išgirsime 29-30 e, rūpiučio dienomis e, būtent pranešimo projekto pristatymą komitete ir tada e, jau lapkričio mėnesio pabaigoje e, bus balsuojama. Iš tikrųjų išgirdome daug ir klausimų, ir atsakymų, minčių, e, peno pamastymui, įvairių vertinimų ir tai be abejo yra svarbu šio komiteto darbui. O taip pat tos skaidrės, kurias jūs mums rodėte, dabar jau yra perkeltos į užimtumo komiteto tinklalapį, taigi ten galite visi, ką domina, iškart po šio posėdžio surasti. Na ir dabar jau pasimatysime 20 rūpiučio, netaip jau toli. Tada tada. Aš be abejo laukiu šių susitikimų, tačiau taip pat tikiuosi ir arba jau laukiu taip pat ir to keleto savaičių namuose, kad truputį atsipūstumėm. Noriu dar kartą padėkoti vertėjams už tai, kad jie čia susirinko, kad jie mums dirba ir leidžia mums susikalbėti, o šiaip visiems noriu palinkėti fantastiškos vasaros.